Dear colleagues, dear friends, dear member of parliaments, welcome again. Mėly kolegos bičiuliai. Aš nedarysiu didelės įžangos, tiesiog aš matau, kad yra labai daug puikių moterų atvykusios į mūsų posėdį Laila Hail Bashar. Jūs išgyvenote po sekso, sekso vergovės, Daesh vergovės, taip vadinamo mos islamo valstybės, jūs esat sidų e, atstovė ir praėjusiu metu lakočio mėnesį jums buvo įteikta Sakarovo premija už jūsų drąsą, jūs esate žmogaus teisų aktyvistė Jesidų E, e, atstovų teisių gynėja, taip pat sveikinu ir jūs. Hawava, atsiprašau, galbūt neteisingai ištariu jūsų pavardę, Ibrahim, jūs esate žinomas teisininkas Sakarovo premijos laureatas 2005 metais e, įvertintas už jūsų mm, atsakomybę, kurią Nigerijos prezidentas jums suteikė, tai yra rūpintis Bahukaram pavoktomis mergaitėmis. Mano e, kolegos prisijungė prie bendros kampanijos siekiant sugražinti šitas mergaitės į namus. Taigi labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų uh, posėdį ir laukiu jūsų pasisakymo. Mūsų parlamento pirmininkas Tajani, komiteto pirmininkė, komisijos narė teigia, kad reikia sujungti mūsų paėgas siekiant kovoti su smurtu prieš moteris, taip pat reikia artimiausių metų prisijungti prie Stambulo konvencijos dėl kovos su smurtu prieš moteris, taip pat mes e, prieimė keletą rezoliucijų valstybės narės imamasi savo iniciatyvą įvairiausių priemonių ir siekia konstruktyvaus dialogo, kartu dirba su Europos taryba, siekdamos, kad būtų metu nesitaikstoma su nebaudžiamumu, kai susidurėme su smurtu prieš moteris. Šiandien mes kalbėsime apie kovą su smurtu prieš moteris ir taip pat apie moterų ekonominės galias. Mes šiandien kalbame apie moteris aukas, kurios, moteris, kurios yra nužunobos e, savo sutuoktinių moteris, merginas, kurios yra pagrobimos eidamos į mokyklą. Mes kalbame apie moterų lyties organų žalojimą, mes kalbame apie privestinės e, santuokas. Mes negalime įsivaizduoti, kad mergaitės, būdamas 12 ar 15 metų, vietoj to, kad eitų į mokyklą arba įsijungtų į ekonominį gyvenimą, netenka tokios perspektyvos dėl to, kad jos, jomis yra e, piknaudžiaujama, kad jos yra seksualiai išnaudojamos, kad jos patiria psichologinį smurtą. Mes parlamente patvirtinome direktyvą dėl kovos su uh, prekyba žmonėmis, taip pat e, dėl ir reikalaujame iš komisijos, kad ji pateiktų direktyvos pasiūlymą kovai su smurtu prieš moteris. Matau, kad Serbijos parlamento atstovė Dana atstovė atvyko. Jūs esate jūsų parlamento pirmininko pavaduotoje, jūs būsite mūsų pranešėja. Rytoj plenarnėje sesijoje jūs apibendrinsite mūsų darbo grupės diskusijos rezultatus. Kalbant apie moterų ekonominės galias, mes turime tiesiog pralaužti šitą uh, um, užburtą ratą. Mes tiesiog turime padėti moteriai, kuri yra mušama su toktinio namuose, bet kuri negali ištrūkti iš tos aplinkos, kadangi ji turi maitinti vaikus ir juos prižiūrėti ir turi tiesiog taikstyti su smurtu. Suteiksiu žodį mūsų svetėms, o dalyvius, prašau užsirašyti į kalbėtojų sąrašą. Aš tikiuosi, kad jūs aktyviai dalyvausite diskusijoje, galite pradėti registruotis ir pateikite savo pavardę sekretoriatui. Laila kalbės arabų kalba, prašau žodis jums. Labai dėkoju už kvietimą už galimybę čia dalyvauti. Norėčiau pasveikinti visas pasaulio moteris, ypač ir tas, kurios yra daž rankose. Aš esu Jezidė, kuomet buvau 13 metų, buvau kankinama ir išprievartauta. Yra tūkstančiai tokių nepilnamečių mergaičių kaip aš, kurios yra patyrusios e, išprievartavimą. Tačiau iki šiandien 3500 mergaičių moterų vis dar yra Daesh rankose. Jos vis dar yra Islamo valstybės vergovėje. Visas pasaulis žino, kas, ką Daesh daro su tomis moterimis ir mergaitėmis iki šiol. Nėra į tai sureaguota. moteris, mergaitės, vaikai vis dar Daesh rankose, Daesh įkaitės, jos yra parduodamos ir perkamos kasdien, kankinamos kasdien, prievartaujamos kasdien. Ir vaikai taip pat. Vaikai, kurie yra Daesh įkaitai patiria visas tas baisybės taip pat. Vaikai yra pagrobti iš motinų ir yra apmokomi naudoti ginklus. Jie yra mokomi taip pat Korano, išplaunami jiems smegenis. Vos prieš mėnesį du jezidų vaikai, du broliukai atvykę iš Sindžiaro visiškai pakeisti išplautais mėginimis, visiškai išplautais mėginimis Mosul mūšyje susisprogdino. Daešas yra grėsmė ne vien tik tai mums, jezidams. Jeigu netiremsi Daesh mąstymą ar daž veiksmų, tai daž taps grėsmę visam pasauliui. Moteris, kurios išgyvena daž, kurios sugeba pabėgti, gyvena stovyklose Kurdistane ir jų situacija yra visiškai baisi, katastrofiška. Mes kreipiamės į visą pasaulį, kad Mm, jis nepamirštų, jog vis dar yra vaikų, mergaičių, moterų daž rankose. Ir, mm, ir, ir ypatingai je, jezidžių, jezidų. Negalima jų pamiršti. Tikrai daug moterų ir mergaičių yra nusižudžiusios dėl to. Yra moterų ir mergaičių kurios norėjo mokytis, kurios svajojo, kurios turėjo kažkokių tai vilčių. Aš irgi buvau viena iš mokinių, aš ėjau į mokyklą, aš norėjau mokytis, bet, na, aš neleido man įgyvendinti savo svajonių. Taigi kreipiuosi į visą pasaulį, kad padėtumėt mums, padėtumėt moterims ir mergaitėms, kurios dabar gyvena stovyklose Kurdistane. Mes norime padėkoti Vokietijos valdžiai, kuri pradėjo Baden-Budenveik programą. Ir buvo pusantro tūkstančio mergaičių priimta. O, o, o, ir moterų Vokietijoje, jos gauna psichologinę pagalbą, kad galėtų grįžti į mokyklas, į mokymo įstaigas. Mes kreipiamės į visą pasaulį ir tikimės, kad bus galvojama apie tas moteris, kurios yra patyrusios tokį likimą. Uh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 turime tikėti, kad jūsų raginimas bus išgirstas ne tik čia šioje salėje, bet ir tų, kurie klausosi mūsų internetu. Havaja Ibrahim. Norėčiau suteikti žodį Jums. Madame Coraza Bild, the chair. Ne Coraza Bild, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, man labai malonu šiandien čia dalyvauti Lamyje. Jūs palėtėte mūsų visų širdis. Jūs gyvas drąsos įsikūnymas ir pavyzdys. Ir esame labai dėkingi, kad esate čia. Su Tartautinė moters diena. Aš paruošiau kalbų, kurią, kalbą, kurią ketinau čia pasakyti, bet sėdėdama čia klausydamasi 2005 metais aš gavau Sakarovo premiją ir ką aš padariau kitaip, ką galėčiau dar nuveikti, ką jūs padarėte ir ką jūs daugiau galite nuveikti. Minime moters dieną. Turime puikių, labai gražių kalbų iš ankstesnio posėdžio. Tai aš gal šiandien uh, Nusprendžiau kalbėti iš širdies ir paliesti jūsų širdis. Ir norėčiau paminėti tris dalykus. Gal tai bus šiek tiek kontroversiška, nes man tiesiog gimė tos mintys ir tikiuosi, kad turėsime daugiau laiko ir galėsime pasakyti tai, ką jūs norite išgirsti. Ne tai, ką mes norime jums pasakyti. Aš kalbėsiu apie moterį ir šeimą. Kadangi švenčiame moters dieną, ir galvojame apie Pekino veiksmų platformą, tūkstantmečio plėtros tikslus, vyst, tvaraus vystimosi tikslus, kuriuos visi žinome, aš jų neminėsiu. Taigi kyla klausimas, ką mes kaip motinos nuveikėme, ką mes kaip moterys, žmonos nuveikėme. Aš 2014 metus praleidau tam, kad suprasčiau, kaip veikia Boko Haram ir kiek išplitę jie yra ir kaip jie elgesi su tom pagrobtom mergaitėm. 2015 metais turėjau galimybės lankytis Jordanijoje, kur bandžiau suprasti, kaip Dešas veikia. Ir aš abitas organizacijas lyginau. Jie kaip broliai. Jie teigia, kad jie yra broliai. Mums dėja Nigerijoje 200 milijonų pas mus yra gyventojų ir dalis šalies užvaldyta Boko Haram. Ir jie gro grobia ir prievartauja, paverčia mergaitės vergėmis ir kai matome, kiek, kokia, kokia didžio teritorija tai yra paveikta, tai iš tiesų tai yra siaubinga. Ir Boko Haram yra kariškiai, apsiginklavę vyrai, kurie veikia ir Nigerijoje, Čade ir Kamerūne. Taigi mes turime spręsti platesnę regioninę problemą. Ir aš tikiuosi, kad kalbėdamėsi su parlamentarais ir išgirdote ir mūsų parodymus ir liudijimus. Tikiuosi, kad jūs irgi suprasite, ką būtų galima padaryti su tai žmonėmis, kurie dirba vietoje tame regione ir ypatingai turint omenyje, kokį iššūkį tai sukuria šeimoms, moterims, e, Boko Haram vaikams. Ten, iš kur aš kilusi, yra pasakyta, kad reikia viso kaimo, kad būtų užaugintas vaikas. Vaikas nepriklauso nei tėvui, nei motinai. Vaikas priklauso uh, kaimui. Deja, kai tos mergaitės, kurios tampa vergėmis ir kurios buvo vergėmis, sugrįžta iš Boko Haram, jos grįžta su šimtais vaikų. Kadangi pagrobta tokių moterų yra tūkstančiai. Kaimas neprima tų vaikų. Jas, juos stumia nuo savęs. Tai reiškia, kad vaikas jau nesirūpina atsiprašau, kaimas nesirūpina vaiku. Prieš 10, 15, 20, po 10, 15, 20 metų, kaip atrodys ta visuomenė, kaip atrodys tie Boko Haram vaikai. Štai koks yra didžiulis iššūkis mums ir aš. Čia norėčiau pakalbėti dar apie vieną dalyką, tai yra švietimas. Mes apie švietimą kalbėjome daug ir aš tiesiog norėčiau kelis dalykus papildyti, ką mes galvojame apie, apie savo vaikus, tai yra mūsų gimdos vaisius. Visi tie vyrai, visi tie lyderiai, globalūs lyderiai, įskaitant Trumpą. Mes irgi kaip jis, jis, jis yra moters vaikas, taigi mes turime galių, mes turime tokių galių kaip maitinimas krūtimi ir mes turime įkvėpti tai vaikui, kad vaikas žinotų, kad jis negali prarasti tos uh, galios. Ir, ir ta moteris, kuriai suteikė Dievas tą galią, negali jos prarasti. Ir mes tą darome ir turime daryti oriai ir turime nuveikti daugiau dėl pasaulinių problemų, baimės tos, kuri vyrauja visame pasaulyje dabar. Mes tai bijome, kad tie pasaulio lyderiai kalba šiek tiek kitaip. Kai negerbiamas moters orumas ir kai žiniasklaida neproporcingai tai išpučia. Taip, kažkas gali šioje šventoje vietoje parlamente pasakyti kažką baisaus moterų adresu. Mes tam turime pasakyti ne. Ir dėl to aš norėčiau kalbėti apie įtraukti. Netimkite iš kažko akių, kad užmigtumėte, naudokite savo akis tam, kad užmigtumėte patys. Mes kartais linkę esame ieškoti kitų sprendimų ir vertiname juos per savo akis. Ir tai neveikia. Taigi mes žvelgdami ir galvodami apie švietimą turime galvoti apie tam tikrą kontekstą. Gal vakarų švietimas, pavyzdžiui, neveikia. Jie gali skaityti, rašyti, bet gal reikia įtraukti kitus dalykus, kas jiems yra žinoma, kad jie galėtų išlikti savo komforto zonoje. Tam tikrose srityse iš vietovės, iš kur aš esu, mes nei rašėme, nei skaičiavome labai gerai, bet aš užaugau ūkiją. Aš užaugau kaip mergin, mergaitė, kuri ganė karves. Tai kaip galime tam tikrus klausimus išimti iš konteksto tam tikroje visuomenėje. Mes norime gyventi kaip besivystančios šalis, bet mes negalime atsisakyti to, kas mums yra brangu, ieškodami tų vakarietiškų vertybių. Taigi mes turime kalbėti apie įtraukiantį švietimą, kiek įmanoma, įtraukų švietimą. Ir galiausiai norėčiau pakomentuoti dalykus, kurie man labai svarbus. Ir tai yra politika, moterų įgalinimo politika ir taip pat vergovės problema. Ir mūsų orumo apibrėžimas, kurį pateikė kiti asmenys. Mes anksčiau kalbėjomės, kažkas apie tai kalbėjo, apie tai, kaip mes turėtumėme nepasiduoti, kaip negalime sau leisti tapti vangiomis, galės lypi mumise ir mes galime padaryti daug, darome daug ir galime padaryti dar šiek tiek daugiau. Tai galbūt vienos problemos įsprendimas, tai galbūt viena diena, tai galbūt vienas asmuo ar vienas nedidelė, viena nedidelė akimirka. Bet e, jauskime savyje tą jėgą, jėgą, kuri gali atnešti pokyčių. Ir pabaigai norėčiau papasakoti, kaip aš pati sukaupiau tą jėgą. Nebūtinai tai reiškia, kad jūs turite daryti tą patį. Aš gyniau moterų teisės e, islamo šariato kontekste, aš daug rašiau apie tai, aš paskelb, e, publikavau dvi knygas, tačiau šalia to aš nusprendžiau, kad pasinaudosiu religinių lyderių jėga, tradicinių lyderių jėga, kad grįžčiau prie to, iš kur aš esu kilusi ir kurie skaitė mano istorijas, matyt, žino, kad aš netyčia gavau išsilavinimą ir teisininkė tapau netyčia. Ir į Harvardą įstojau netyčia, bet aš norėčiau grįžti prie savo šaknų, prie savo kilmės, kaip aš galiu grįžti prie savo šaknų ir kokių galių aš turiu, kas yra mano sąjungininkai, ką aš galiu pasimti su savimi. Du didžiausi sąjungininkai mano situacijoje yra tradiciniai lyderiai ir religiniai lyderiai. Ir kurdama tą platformą Harvarde, aš pakviečiau Sokutų, tai yra šimtas milijonų musulmonų jo klausosi. Ir jisai pasakė, kad šariatas nėra problema ir islamas nėra problema. Yra žmonių, kurie iškreipė islamą, iškreipė šariatą ir šariatą susijęjo su kultūra. Taigi, Sutain atvyko į Harvardą ir prieš tai mes norėjome, kad jisai pakomentuotų tai, kas man asmeniškai labai rūpėjo ir rūpė iki dabar. 10-12 metų vaikai yra verčiami te tekėti. Ir mes suteikėme jam galimybę pakalbėti apie tai. Ir kad jisai būtent tai pritaikytų ir namuose. Jis atvyko į Harvardą, susirinko daug žmonių, jis kalbėjo, jis kalbėjo apie moteris ir švietimą. Būtent norėjome, kad jis apie tai kalbėtų. Ir aš kalbu, čia norėčiau paminėti ir strategiją, ir taktiką, nes strategija ir taktika padeda kalbėti plačiau. Jisai atvyko, jis kalbėjo, kreipėsi į auditoriją ir vienas sakinys, kurį įdėjome į jo kalbą, kai ruošėme jo kalbą, buvo, mergaitė neturėtų būti išima iš mokyklos ir verčiama tekėti dešimties metų. Po to, kai jis tai pasakė viešai, mes kalifate per, kalifatui perdavėme tą sakinį ir paklausime, ar galime naudoti tą sakinį. Jie pasakė taip. Ir mes tą sakinį pavertėme gesme, nes žmonės šiaurėje dažnai klausosi radio. Ir svarbiausiu metu mes būtent tą giesmę ir gėdojame, kad neišimkite mergaičių iš mokyklos ir neverskite jų tekėti. Tai buvo labai labai svarbus dalykas. Jau penkerius metus tas yra daroma. Būtent tą aš galėjau padaryti, tai mano strategija, tai mano taktika, o jūs galite padaryti daugiau ir darote daugiau. Ir aš norėčiau pasakyti pabaigai, niekas negali mūsų moterų orumo apibrėžti, niekas negali apibrėžti vyrų orumo. Mes negalime to padaryti vieni, moterys vienos to negali padaryti, vyrai negali to padaryti vieni. Taigi, švesdami moters dieną, privalome pačios kartu tą padaryti ir neturėtumėme vengti tos atsakomybės, nepriklausomai nuo to, kokią religiją, kokią religiją jūs tikite. Nesvarbu, kokia, kokia yra jūsų lytinė orientacija, kokia lytis, kokia jūsų odos spalva, žinokite, kad jūs, jumise glūdi jėga labai tvirta ir galinga jėga ir tai yra žmogiškasis orumas. Ir tai yra jūsų kaip žmogaus vertė. Ir su ta gale jūs galite daug ką nuveikti. Ir mes kartu galime sukurti geresnį pasaulį moteriams, vaikams ir vaik, e, vyrams ir vaikams, kurie dar negimė. Ačiū. So much, Huava, for... Dėkojame Huava už labai jautrą kalbą, už tai, kad pasidalinote su mumis asmenė partirtimi ir dar kartą pabrėžėte, kaip svarbu kovoti savo aplinkoje su stereotipais. Ir iš tikrųjų Baisu girdėti, kad tos merginos, kurios grįžta į savo bendruomenės, yra iš jos išstumiamas, yra atstumiamas. Taigi mes turime kalbėti su mokytojais. Savo aplinkoje turime siekti, kad būtų mokoma orumo Jūs ir toliau galite užsirašinėti į kalbėtojų sąrašą, jeigu ne, jūs galite pakla, pakelti ranką ir paprašyti žodžio. Aš Aisekesir suteiksiu žodžių, žodį tai Turkijos e, didžiosios asamblėjos atstovas. Taigi, prašau įsijungite mikrofoną ir kalbėkite savo kalbą, neilgiau kaip dvi minutės, prašau. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. E, iki dakika içinde toparlayacağım. İstanbul Aš iš tikrųjų pabandysiu kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Mano šalis buvo pirmoji, kuri pasirašė Stambulo konvenciją ir priėmė atitinkamus įstatymų pakeitimus. Tačiau ES to dar nepadarė. mes priėmė įstatymą, kuriuo yra kovojama su smurtu prieš moteris. Tai yra įstatymas, kuris yra surašytas į 23 puslapių dokumentą. Prieš jizidų moteris ir mergaitės ir toliau yra naudojimas smurtas, yra pažeidinėjimos žmogaus teisės, apie tai girdime įvairiausiose žiniasklaidos pranešimuose 15 mergaičių buvo pagrobtos, ginkluotų vyriškių buvo e, e, išprievartautos, kai kurios netgi nusižudė. Taigi norėčiau dar kartą pasakyti, kad smurtas prieš moteris gali būti įveiktas ne tik tai suteikiant daugiau ekonominių galių moterims, bet ir suvokiant, kad problemų yra visoje Europoje, kadangi ir moterys dirbančios e, verslo pasaulyje dažnai tampa vyrų smurto aukomis. Dėkuoju iš tikrųjų labai svarbu suvienyti mūsų pajėgas visose valstybėse, nepaisant e, politinių pažiūrų. Ir žinoma, labai svarbu prisijungti prie Stambulo konvencijos ir siekti, kad valstybėse, kurios neprisijungia prie Stambulo konvencijos, būtų daromi įstatymų pakeitimai arba leidžiami įstatymai. Ukrainos parlamento atstovė Irina Suslova. Спасибо большое. Следует подчеркнуть, что проблема предупреждения и противодействия насилию в отношении... Aš norėčiau pasakyti, kad smurtas prieš moteris ir smurtas šeimoje yra labai aktualus mūsų šaliai Ukrainai. Tai ypatingai išiškėjo per pastaruosius trejus metus, kai Rusijos federacija įsiveržė į mūsų teritoriją ir okupavo atskirus rajonus, kuriuose yra patiriamas seksualinis smurtas, veši prostitucija, grobiamos moteris ir merginos. Šit ekonominiai pokyčiai reiškia, kad moteris neteko darbo arba neteko savo verslo veiklos, jos neteko pajamų arba jums buvo sumažintas darbo užmokestis ir buvo pradėtos dar labiau išnaudoti moteris. Tas karinis konfliktas e, tai paštino ir konfliktus šeimose. Tie konfliktai šeimose paštrėjo ne tik tai okupuotose teritorijose, bet apskritai visoje šalyje. Visą tai verčia mums, mus prisijungti kuo sparčiau prie Stambumo Dubulo konvencijos, kad galėtume veiksmingiau kovoti su smurtu prieš moteris ir kuris gali atnešti psichologinių, lytinių, ekonominių ir kitų pasiekmių kad būtų galima įveikti smurtą prieš moteris, reikia užtiprinti vyrų ir moterų lygias teisės, kadangi smurtas prieš moteris lyčių neligybė pasireiškia ir ekonominėje sferoje. Neligybė užtikrinant vienodas teisės vis labiau daro moteris pažeidžiamas. Todėl labai svarbu stiprinti moterų įgalinimus, padėti joms e, užsitikti prieigą prie ekonominių išteklių, suteikti joms daugiau savarankiškumo ir ekonominės nepriklausomybės. Thank you, Irina. And you know that in this part... Irina. Kaip žinia, buvo pasmerktas smurtas prieš moteris. Rusijos agresijos akivaizdoje. Taip pat matome, mes ir gavome informacijos, kad to būtinio smurto matome vis daugiau. Dėkoju, kad paminėjote Stambulo konvencijos klausimą, nes kitą savaitę, kai vyks bendras posėdis su Ukrainos parlamento nariais, aš būtent ketinau kelti tą klausimą to sutikimo metu. Pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti kartu, kad paska paskatintumėme šios konvencijos ratifikavimą jūsų šalyje. Dabar žodis kolegė iš Graikijos parlamento. Ji yra lyčių lygybės komiteto pirmininkė ir žmogaus teisų komiteto prie. Prašau. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τις ομιλήτριες για τις τοποθετήσεις. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Norėčiau pasakyti, kad smurtas prieš moteris ir kova su tuo smurtu susijusi su feminizmo judėjimu, kuris atsirado po diktatūros panaikinimo Graikijoje. Smurtas, būtinis smurtas, smurtas namuose nuo 2006 metų mes tai analizuojame, norime, kad tai būtų vertinama kaip nusikaltimas ir taip pat reikalinga aukų apsauga, taip pat yra priekabėjimo darbo vietoje problemų. Priekyba žmonėmis lytinio išnaudojimo tikslais. 80 procentų tokių aukų, aišku, yra moterys ir mergaitės, taip pat konvencija ir visų konvencijų prieš, nukreiptų prieš priekybą žmonėmis ratifikavimas. Stambulo konvencija Graikijoje mes esame ratifikavę ir norime pasirūpinti, kad e, esame pasirašę ir dabar parengėme, subūrėme parengiamąjį komitetą tam, kad uh, ši konvencija įsigaliotų visapusiškai, kad tai nebūtų vien tik tai dokumentas popieriuje. Ir matome, kad yra nemažai prieimimo centrų moterims, kurios nukentėjo nuo smurto ir taip pat mes turime informacijos anglų ir graikų kalbomis, teikiame pagalbą aukoms 24 valandas per parą, norime teikti paramą ir taip pat e, suprantame, kad didelė Dalis tokių moterų turi darbą, turi antrinį, turi aukštą išsilavinimą ir netgi kartais ekonominė prasme yra puikiai gyvenančios moteris, bet jos vis tiek yra priklausomos ir nukenčia nuo smurto. Tai aišku, ekonominio nepriklausomumo dalykas yra labai svarbus ir mes, aišku, turime įveikti tuos patriarchalinius stereotipus visuomenėje. Tik 8 procentai visų tų moterų yra imigrantės, vienas procentas iš mažumų ir tai rodo, kad problema yra kur kas blogesnė, jeigu žmonės neturi galimybės pasinaudoti paramos tinklais. Taigi labai svarbu, kad generalinis lygybės direktorius ir toliau skatintų tuos patariamuosius centrus, jų skaičius išaugo pastaruoju metu, taip pat rengiamos kampanijos, informavimo kampanijos, visuomenės sąmonimo kampanijos informacija teikiama ir anglų ir prancūzų kalbomis, graikų kalbomis ir taip pat turkų kalba. Ypatingai ten, kur yra didelė turkų mažuma. Mes teikiame informaciją e, laikrašiuose, internetu yra Facebooko puslapis, taip pat turime teisininkus, kurie teikia teisinę paramą, jeigu kažkas nori oficialiai pateikti skundą dėl smurto. Taip pat, kalbant apie baudas, išaugus migracijai 2015 metais, pabėgėliai, kurie save laiko smurto aukomis, gauna irgi prie, prieigą prie tų centrų ir dabar moterų pabėgėlių ir jų vaikų e, yra labai daug tokiuose prieimimo centruose, pabėgėlių stovyklose. Taip, taip, aš to baigsiu, ponė pirmininkė. Dar 30 sekundžių man duokite. Tie žmonės, kurie dirba stovyklose, tai jie irgi bando kažkaip identifikuoti tos žmonės, kurie yra priekybo žmonėmis aukos arba, kurių, arba kyla pavojus, kad tie tos moterys susiduria su priverstinė santuoka ir būtent dėl to yra verčiamos bėgti ir tapti pabėgėlėmis. Ačiū, kolegos, labai atsiprašau, bet turime laikytis kalbėjimui skirto laiko, nes aš gaunu vis daugiau prašymų pasisakyti ir aš noriu suteikti galimybę kiek įmanoma daugiau kolegų suteikti žodį pasakyti. Afroditė, aš norėčiau pasakyti, kad oficiali delegacija, Europos parlamento delegacija, FAM komiteto delegacija vyko į Graikiją ir mums tikrai paliko įspūdį tas apsilankimas moterų centre. Uh, tai iš dalies ES finansuojamas centras ir mes matėme, koks puikus darbas ten yra vykdomas ir mes ne tik Graikijoje, bet ir kitose šalyse lankėse, lankėmės pabėgėlių stovyklose ir pabėgėlių, pabėgėlių stovyklose kyla reali moterų saugumo problema. Ir šiame parlamente mes parengėme ne vieną rezoliuciją, skaitant ir prieglopščio paketo peržiūrą. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia atskirų hygieninių patalpų vyrams ir moterims tokiuose stovyklose kad taip pat, kad daugiau policijos patruliuotų naktį. Ir dėja, matome, kad tokiuose stovyklose yra daug problemų su moteriamis ir, ir mergaitėmis, kurios susiduria su priekabiavimu ir Europoje, už, ir Europoje ir už jos ribų. Dabar žodis kolega iš Kosovo, Leta Delin, kuri yra moterų komiteto Kosovo parlamente pirmininkė. Prašau. Open the mic, please. Prašau įsijungti mikrofoną. Ačiū. Kalbėsiu albanų kalbą, jeigu įmanoma. Man atrodo, kad yra vertimas. Atsiprašau, albanų kalbos nėra vertimo. Ne. Taip, albanų kalba yra verčiama. Uh, thank you, falimgerit. Uh, E, pažanės tikrai kolegų. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visus kolegas Europos parlamente. Ir kaip jūs ir sakėte, kaip minėjote anksčiau, aš atstovauju moterų grupiai Kosovo parlamente. Aš išklausiau tų asmenių patirčių šiandieną. Uh, Ir man didelė garbė čia šiandien dalyvauti Tartutinės moters dienos proga ir aš manau, kad mano kolegos laikosi tų pačių europinių vertybių ir atsiriboja nuo smurto veiksmų ir įžeidžių žodžių, kurie buvo išsakyti čia, šiame Europos parlamente. Aš taip pat norėčiau paminėti dar vieną problemą, kuri čia irgi buvo pristatyta. 20 tūkstančių Kosovo moterų susiduria su smurtu arba prievarta. Serbijos susidūrė su prievarta, prievartavimai Serbijos, kariš, Serbijos kariškių pusės. Dalis jų nusižudė, kita dalis joms pavyko kažkaip socializuotis e, Kosovo Respublikoje. Pastaruoju metu mes priemėme įstatymą dėl lytinių nusikaltimų aukų apsaugos. Prieš kelias dienas mes matėme naujausią humanitarnių teisių ataskaitą. Serbijos generolai, norėčiau tai paminėti, būtent Serbijos generolai įsakė karo metu prievartauti Kosovo moteris. Ir Jie buvo apdovanoti Serbijos Respublikoje už tą veiklą. Mes norime atsiriboti nuo tokių veiksmų ir tos moterys, kurios buvo išpievartautos karo metu, jos nori teisingumo ir dėja teisingumo jos nesusilaukė. Taigi šios tarptautinės moters dienos proga aš norėčiau pasiūlyti, kad šis parlamentas įsitrauktų į uh, galimybę suteikti teisingumą visam pasauliu ir ypatingai Kosovo moterims. Mes apie tai kalbėjome su kolegomis iš Serbijos. Mums reikia, kad būtų užtikrintas teisingumas tų atžvilgių, kurio, kurie to teisingumo dėja nesusilaukė. Privalome tą padaryti. kad ir ES šalis, ir šalis už ES ribų, kad visos jos uh, pasmerktų tokius baisius veiksmus, kurie buvo, nusikaltimus, kurie buvo padaryti karo metu. Ačiū. Aš šešerius metus buvau įsitraukusi į Balkanų regioną ir ten vykstančius karus stebėjau ir aš suprantu, kad moterų prievartavimas dėja yra uh, E, karo ginklas, karo ginklas, kurio naudojamas įvairiose pasaulio vietose ir mes turime čia suvienyti savo jėgas prieš tokį baisų dalyką. Dabar žodis kolegė iš Ispanijos, Naja Albakavelį, lygybės komiteto narė. Prašau. Gracias, prezidenta. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti svečiams už labai iš, įspūdingus pranešimus. Ispanijoje gavau informaciją apie vyrų smurto apraiškas, gavau statistiką ir matau, kad tokie smurto atvejai yra labai dažni. Visa tai yra susiję pirmą su ekonominiais klausimais. Ispanijoje 24 procentai e, e, sudaro atlyginimo skirtumas tarp vyrų ir moterų moterys nors ir pradeda dirbti, dažnai vėl tampa priklausomos nuo vyrų pajamų ir tuom tuo pačiu jos tampa vyrų e, namų ūkio smurto aukomis. Kai kurios moteris yra netgi nužudomos ir, ir jos niekada nesiskundė arba neapskūsdavo policijai savo vyro, kadangi jos ekonomiškai buvo nuo savo sutoktinio priklausomos. Dažnai moterys atsisako savo darbinės veiklos ir tuo pačiu jos netenka teisės į pensiją, kai sulauks e, pensinio amžiaus. Taigi mes dar turime nueiti labai ilgą kelią siekdami pagerinti situaciją mūsų uh, Ispanijos parlamente buvo e, sukurtas pakomitetis, kuris ėmėsi nagrinėti šiuos e, su moterų padėtimi susijusius klausimus. Dėkuoju. Aš norėčiau priminti, kad šiuo metu parlamente yra rengiamas pranešimas apie e, e, atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų ir taip pat pranešimą apie skirtumus tarp vyrų ir moterų pensijų. Mums liko tik keletas minučių, tačiau paskalb, norinčių kalbėti yra labai daug. Dabar suteiksiu žodį Maroko parlamento atstovui Kali. Euh, pendant des années, l'oppression dans laquelle euh, on maintenait les femmes euh, Ta priespauda, kurioje gyveno moteris, buvo paremta religinėmis normomis. E, Dievo islamo vardu moteris buvo, e, neturėjo galimybės naudotis net pačiomis elementariausiamis teisėmis. Tačiau, nesileidžiant į teologinius ginčius, užtektų tik pažiūrėti į islamo pagrindinės taisyklės, kaip ir kokia yra moterų situacija ekonominė, politinė ir socialinė realiai visuomenėje. Štai pranašo radiž, žmona Radiža kuri turėjo galimybę užsimti toliau komercinę veiklą, nežiūrint santokos su pranašu. Pranašas e, pats patikslino, kad jį tai gali daryti. Ir didieji sprendimai buvo priimami, dėl valstybės buvo priimami e, taryboje ir. O dabar Julie Ward. Žodis, ji mano kolegė, ji dirba kartu su manimi e, vaikų teisų tarp, e, komisijoje. Cool. Ačiū. Man atrodo, mes labai kritiškai turime vertinti situaciją savo šalise. Nebūtina būti čia galima um, remti kad, kad nebūtina būti čia, kad galėtum ginti politikas ar kažkokius tai asmenės ar, ar net kariškius, kurie um, nesilaiko moterų teisų. Man ir dėl Stambulo konvencijos, nuo valstybė dar neratifikavusi jos, aš norėčiau mm, tarti keltą žodį dėl moterų situacijos Turkijoje. Aš žinau, mm, kad prie sienos Turkijos pajėgos Ir džihadistai, džihadistų pajėgos bendradarbiavo iš dalies, priverčiant moteris, moteris paimant į seksualinę vergovę. Iš esmės mūsų šalise irgi yra tokios situacijos, kur moteris yra pažeidžiamos ir yra moteris parduodamos, pavyzdžiui, prie tos sienos nuo 20-30 milijonų dolerių yra verta ta priekyba moterimis per sieną. Aš manau, kad visų pirma mes turime kritikuoti savo vyriausybės. Yra ir moterų Turkijoje, kurios buvo išrinktos kaip ir aš parlamentarės ir kurios dabar sėdi kalėjimuose. Vienas dalykas yra gražiai kalbėti apie hartiją, bet uh, jeigu moteris yra priverstos parduoti savo kūnus, jeigu per sieną yra priekiaujama moterimis ir visi sėdi sudėję rankas, nieko nedaro, tai, tai yra baisu. Ačiū, ačiū. Mes tikrai turime nuolat kalbėti apie situaciją Turkijoje, Turkijos kalėjimuose. Mes visuomet tvirtai turime pasisakyti prieš PKK, kur yra teroristinė organizacija, yra laikoma teroristinė organizacija ES, yra ES teroristinė organizacija sąraše ir mes turime apie tai kalbėti ir komitete, kuris kovoja su smurtu prieš PKK moteris. Dabar iš Švedijos riksdago Ole. Koratsa Bild. Jag tänkte säga någonting. Ačiū ponė Koratsai Bild. Išgirdus tuos pasisakymus šiandien, kur apibūdinamas toks smurtas, kuris greuna visuomenę, uh, Tai tiek ir tarp jezidų, tiek ir Malė, tiek ir kitose Afriko, Afrikos valstybės jungtinės autos turėjo specialų atstovą mm, ataskaitą dėl smurto konfliktinėse zonose ir man atrodo tikrai reikia akcentuoti šį klausimą pačiu aukščiausiu lygmeniu, jį kelti ir aptarti. Yra daug tokių vietų, kur atrodo, kad tarsi viskas yra gerai, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Pavyzdžiui, kad ir Rusijoje, sakykime, At, yra kriminalizuotas būtinis smurtas, o tarpu Švedijai atrodo, kad yra žengiama kita kryp, kitų kelių visai. Gali būti taip, kad e, gyvi, gyveni santokos su smurtautoju. Ir, e, tokia situacija atsiduria moteris ir vaikai ir aš manau, kad už tai turi būti baudžiamosios sankcijos ir mes turime siekti didesnės lygybės, tai yra svarbiausia. Ačiū. Jolė Jansen, tikrai labai svarbu, ką Jūs paminėjote, tą įstatymą, kurį priėmė Rusijos dūma, kuris dekriminalizuoja būtinį smurtą, smurtą prieš moterį šeimoje, bet taip pat ir smurtą prieš vaikus šeimoje. Būtent dėl to praeitą savaitę Europos parlamento plenarnėje sesijoje vyko diskusijos ir daug kas iš mūsų tikrai solidarizavosi su tomis moterimis, kurios susidūrė su teisinėmis problemomis Rusijoje dabar. Kolegė iš Maroko parlamento Rafael Mansūzijai. مرحبا بعد الاستماع لتجارب بعض الدول Ačiū, aš klausiausi kitų kalbėtojų, kurios kalbėjo apie patirtis iš savo valstybių. Aš irgi kaip uh, um, parlamento nariai ir moteris iš Maroko norėčiau pasidalyti e, savo patirtimi e, tai, ką pergyvename pastarosius dešimt metų. Jūs žinote, Marokas yra besivystanti valstybė, mes esame pat 2011 pasitvirtinę naują konstituciją, kur yra numatytas lygybės tarp vyrų ir moterų principas. Reikia nepamiršti, kad šeimos kodeksas moterims, mot, moterim suteikia teises kaip uh, motinos ir sutoktinės. Ir Marokas taip pat yra mm, suformavęs programą kovoti su moterų ir mergaičių neraštingumu, ypač kaimiškose uh, vietovėse. Taigi, yra įmamasi pastangų, kad moterų situacija gerėtų tose regionuose. Mes taip pat siekiame stiprinti ir pilietinę visuomenę tam, kad e, žmonės geriau žinotų apie moterų teises, kad būtų geriau moterų teises gerbiamas. Aišku, e, yra smurto atveju prieš moteris ir turi būti su tuo kovojama. Ir kai eina kalba apie smurtą šeimoje, tas klausimas buvo minimas ankstesnių kalbėtojų, tai būtent dėl to, būtent dėl mm, smurto šeimoje mes visi labai tikimės, kad tas reiškinys bus um, mažinamas. Rafija, I now give the floor to... Ačiū, Rafija, o aš dabar tik žodį Marijai. Gal? Well... Dėkuoju. Sveikinu atvykus jūs į šitą susitikimą labai svarbia tema. Aš norėčiau iškelti klausimą dėl to, ar pateikiama informacija apie smurtą e, namuose. Moteris mums visada vis dar sunku informuoti apie taip. Ir išprievartavimo aukos dažniausiai pačios to po to nepatvirtina. Aš nemanau, kad išprievartavimų atveju mažėjo, tiesiog moteris negali pasitikėti policija. Ir aš manau, čia slypi didžiulė problema, kadangi moterys turėtų mūsų šalyse turėti bent minimalų pasitikėjimą mūsų baudžiamojo persekiamo institucijomis. Todėl mes turėtume ir apie tai pakalbėti šioje diskusijoje. Kitas dalykas - prostitucija. Mes kalbėjome apie prekybą žmonėmis. Turime e, pakalbėti ir apie prostituciją. 85 procentai prostitucijoje dirbančių moterų yra atvežtos iš kažkur, jos yra parduotos. Mes ilgą, jau seniai atkreipėme dėmesį į tai ir šį posėdį vyko susitikimas, kuriame buvo pristatytas Švedijos modelis, e, kai e, e, baudžiamoji atsakomybė yra numatyta ne moteriams prostitucijams, bet jų klientams. Tiesiog jeigu būtų mažinama paklausa, tai mes galėtume mažinti ir prostitucijos apimtis. Ir aš manyčiau, kai kalbame apie smurtą prieš moteris, reikėtų turėti ir tai omenyje. Dėkoju. Dabar aš suteiksiu žodį Šanda Mišelik iš Turkijos e, didžiosios asamblėjos. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden... Ačiū pirmininkė. Turkijos e, didysis nacionalinis, e, nacionalinė asamblėja, kurioje aš dirbu, e, Liepos 15 dieną patyrė išpolį 11 e, moterų tapo šito pučio aukomis ir mes e, norime, kad šitų moterų atminimas būtų išsaugotas. Tas įvykis e, įėjo į mūsų šalies istoriją. Tai atsitiko mieste netoli Sirijos pasienio. Po antrojo pasaulinio karo Sirijos krizė yra benedidžiausia humanitarinė tragedija vykstanti šiuo metu. Mes atverėme savo sienas ir iš Sirijos prieimėme tūkstančius pabėgėlių. Iš Gazijante miesto daugiausia pabėgėlių, kuriuos mes primame. 300 tūkstančių e, pabėgėlių dabar gyvena miesto centre. 1,2 milijonai Sirijos vaikų dabar yra mūsų šalyje ir 1,3 milijonai moterų. Mes Sirijos pabėgėlius priimame tiesiog humaniškai, oriai ir mes suteikia jiems galimybės mokytis, pasiūlome socialinės paslaugas 15 mūsų administracinių provincijų. Ypač moterims tenka suteikti įvairialypę pagalbą. Mes joms suteikėme galimybę e, skalbti e, rūbus, e, šitos uh, vietos yra apšviestos, bet to tos moterys, kurios dirba šiuose pastatuose, yra saugomos mm, pareigūnų, bet to ypatinga dėmesį ir pagalbą skiriame besilaukiančioms moteriams, mes joms teikiame maitinimą, bet to yra užtikrinamas vertimas iš ir į arabų kalbą. Taip pat mes siekiame užkirsti kelią ankstyvoms vaikų santokos. Mes organizuojame moterų konferencijas, šviečiame šeimas, taip pat esame sukūrę ir švietimo programų, siekiame, kad juose galėtų dalyvauti kuo daugiau žmonių. Norėčiau pakviesti jau jūs apibendinti savo pasisakymus, nes turime visiškai ne, nedaug laiko ir dar yra kitų norinčių pasakyti. Prašau jų apibendinti savo pasisakymą. Ačiū. Labai atsiprašau, e, ką Jūs sakote, labai svarbu. Mes lankėmės Gazė tapę su oficialia e, delegacija, mes sustikome su Jūsų mere, žinome, kokiu pastangu Jūs imatės, mes nenorime tai sumenkinti ir jūsų prisimama atsakomybė yra pavyzdys visai Europai ir tikrai nenorėčiau to sumenkinti, tačiau dar yra viena kalbėtoja, Paula Bermer iš Švedijos e, parlamento. Prašau. Ačiū. Turiu išbėgti, nes esu pranešėję ir kitame seminare. Aš nenorėčiau įsitraukti tas diskusijas, nes uh, Džiaugiuosi, kad esu iš Švedijos ir mums tų problemų netenka patirti ir tik tai galiu su pasibaisėjimu išklausyti tų problemų, kurias patirite jūs. Ir norėčiau paklausti, kokiu būdu mes galėtumėme padėti visoms toms moterims, kurios vis dar yra laikomos daešo. Ir taip pat kalbant apie darbą su religiniais lyderiais. Mes Švedijoje mes susidurėme su tuo, kad mūsų visuomenė labai susiskaldžiusi ir dėja daug tų, kurie yra lyderiai, užima lyderių vietas, yra ir radikalių judėjimų dalis. Jie nebūtinai atstovauja visuomet kasdieniam musulmonui Švedijoje. Taigi, ar turite minčių, kaip būtų galima dirbti kartu, kad, kad lyderiais taptų tie, kurie tikrai nusipelnė tapti tais lyderiais ir kad neteisingi žmonės ne, negautų šių postų. Ačiū, dabar žodis laimai ir lamijai. Ir Hawa. Mes paskelbėme e, bendrą deklaraciją visų trijų institucijų, komisijos tarybos ir parlamento rezoliuciją konferencijoje kovoje prieš moterų smurtą Maltoje. Mes e, išdalinsime tą rezoliuciją ir tikrai parodysime, kad vienijame jėgas Europos institucijose, kad būtų visiškai netoleruojamas nebaudžiamumas. Prašau. Tikrai puiku, kad vyksta tos diskusijos. Išklausėme įvairių šalių perspektyvos ir, manau, ponė pirminkė, tai yra nuostabu. Tai yra labai jautrus momentas mums visiems ir aš norėčiau tris dalykus pasakyti. Pirmiausia, buvo daug kalbama apie išteklius. Mes galime pumpuoti kiek tik norėdami tų išteklių. Jeigu moterys negalės gauti galimybės tais ištekliais pasinaudoti, tai naudos nepasieksime. Taigi galimybė pasinaudoti ištekliais atskaitomybė, tikrai tai yra patys svarbiausi dalykai. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėčiau, kad pamastytumėme, yra būtent, kam mes atstovaujame, kodėl mes čia esame Ar bus daugiau diskusijų, daugiau seminarų, ar mums jau nepakank, nepakaks tų seminarų ir diskusijų, kam mes čia susirinkome ir ką mes dar galėtumėme nuveikti. Aš žinau, kad apie tai mes galvojame ir žinau, kad daug ką turime nuveikti ir tik tai norėčiau pasakyti, kad sugrįžkime į namus ir ten ne tik kalbėkime, bet ir veikime. Ir galiausiai lai mūsų galvos ir mūsų širdys būna teisingose vietose. Jeigu jos bus teisingose vietose mūsų mažoje ar didesnėje erdvėje, tuomet mes galėsime pasidžiaugti. Bet visų pirma, išklausykime savo vidinio balso ir pasistengkime padaryti šį pasaulį geresniu ateinančioms kartoms. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar Lamija. Aš norėčiau padėkoti visiems ir visi mes privalome dirbti, imtis pastangų, kad galėtumėme padėti toms moteriams, kur vis dar, kurios vis dar yra laikomos dešo. Visi žinome, kiek kenčia tos moterys ir ką joms tenka patirti. Yra moterų ir vaikų, kurios laiko Daešas vaikų, kurie yra tvirkinami, nors jiems nėra net aštuonerių metų. Ir labai svarbu, kad mes visi bandytumėme prisidėti prie to, kad būtų surastas šios problemos sprendimas. Ačiū. Pabaigai norėčiau irgi prisidėti prie kreipimosi, imtis veiksmų, kreipimosi, kurį išsakė mūsų viešnios ir dėkoju ir tikrai ačiū, kad atvykote ir ačiū visiems už labai labai turtingas diskusijas. Toliau vienikime jėgas, mes nacionaliniuose parlamentuose irgi galime padėti padėti, pagelbėti valstybėms narėms įgyvendinti Stambulo konvencijos priemonės bent jau Europoje ir, ir, ir teikti paramą likusiams pasaulio vietoms. Vienas e, pranešimas tie, kurie, aš žinau, kad jūs turite išeiti, Taip, tie, kurie lankysis penktoje, dalyvaukintame seminare dėl pasaulinės perspektyvos moteros, moterų įgalinimas ir uh, TVT tikslai, tai pasilikite šioje salėje, dabar tai ir prasidės. O tie, kurie nori dalyvauti ketvirtame seminare, e, profesinio asmeninio gyvenimo suderinimas vyrams ir moteriams PHS 1002 salėje ir sekretariato darbuotojai jūs ten palydės ir aš tikiuosi, kad visi prisijungsite prie moterų inovat, inovatorių išradėjų apdovanojimo ceremonijos pusė septynių vakaro. Dėkui.